Dear colleagues, we can. Mėly kolegos, galime pradėti bendrą posėdį su užsienio reikalų komitetu. Noriu pasveikinti mūsų kolegas. Reikia apsarstyti 369 pakeitimus, kurie pateikti mūsų bendram pranešimu apie ES integruotoją politiką Arkties regionui. Kaip žinote, komisijos išorės veiksmų tarnyba, jos komunikatas skirtas aplinkosaugai, klimato kaitai, tvariam vystimus ir taikiam bendradarbiavimui šią srityje. Šie prioritetai atitinka daugumą mūsų prioritetus ir Arktės valstybių narių prioritetus. Džiaugiuosi mūsų bendravimu tarp dviejų komitetų ir tai, kad e, pranešimo projektas ir kompresiniai pakeitimai daugiausia skirti šiems svarbiausiams klausimams Arkties regione. Na, o dabar norėčiau steigti žodį AFET komiteto pirmininkui, ponui Brokui, tarkai kelis žaninius žodžius. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu jūsų įžanginėms mintims. Manau, kad šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus. Aplinkosaugos kontekste tačiau taip pat tampa ir vis svarbesnis strateginė prasme, tiek vertinant laivybos galimybės, tiek ekonominę ir politinę svarbą žaliavų gabenimą, naudingų iškasenų, tai labai svarbu, kad vyksta šis e, bendras posėdis. Mes galėsime aptarti visus strateginius aspektus, atsižvelgti į tam tikrus regionus svarbius aspektus ir <clears throat> stengtis, kad tam tikros įtampos nepadidėtų ir bet kokiu atveju, manau, svarbu pabrėžti, kad e, ši diskusija yra labai svarbi strateginių požiūrių siekiant apginti mūsų interesus. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar suteiksime žodį mūsų pranešėjams. Pradėsime nuo pono Paet. Labai ačiū. Labas rykas, kolegos. Dalia Kita pranešėja Sirva Pietikainen šiandien nedalyvauja posėdėje, tačiau aš norėčiau jai padėkoti ir jos kolegoms už gerą bendradavimą rengiant šį pranešimą. Taip pat noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už jų indėlį, konstruktyvų požiūrį, aptariant kompromisus. Iš viso yra 369 pakeitimai, kurių pagrindų parengėme 21 kompromisinį pakeitimą. Kadangi tai yra bendras pranešimas, kurį rengė AFET ir ENVI komitetai, e, jis skirtas klimato pokyčių poveikiui ir konkurencijai siekiant išnaudoti Arkties regioną, taip pat e, susijęs su saugumo iššūkiais regione. Iš esmės, šiame pranešime mes norime atsakyti į komisijos pranešimą dėl Arkties ir temas, kurios keliamos tenai. Taip pat mes turime kalbėti apie temas, kurio neapima komisijos bendras komunikatas, tai yra užsienio ir saugumo politika. Arkties regionas jau seniai yra konstruktyvaus tarpinio bendradarbiavimo regionas. Ir e, jis yra regionas, kur bendradavome be įtampos. Mes ir norėtume, kad taip išliktų turime palikti Arktos regioną mažos įtampos regionu. Reikia vengti e, militarizavimo šiame regione, taip pat laikytis tarptautinės teisės tame regione. Pranešime pažymima, kad Rusija tampa aktyvesnė Arkties regione ir bendradavimas su Rusija Arkties regione turi būti tęsiamas, kad Arkties regionas išliktų mažos įtampos e, zona. Visa Europos, visos Europos Sąjungos Arktijos valstybės narės, kitos šalis turi savo Arktijos strategijas, kurios turi ir saugumo dimensiją. Pats laikas Europos Sąjungai taip pat numatyti nuseklesnę e, vidaus ir e, užsienio politiką, Arktijos strategiją ir konkrečius veiksmus planą, veiksmų planą dalyvaujant Arktis regione, atsižvelgiant į visus aspektus tame tarpe ir saugumo dimensija, ekonominio vystimos, energetinio vystimos ir taip toliau. Na, o vienas iš svarbiausių šio pranešimo elementų yra taip pat išreikšti praktinę ir politinę ir moralinę paramą vietos tautoms gyvenančioms tame regione. Dar kartą dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad parlamentas pritars šiam pranešimui. Tikėsime po dviejų mėnesių. Ačiū. Ponas Farija, kuris pakeičia ponę, paudoja ponę Pitikainę. Ačiū, pirminkė. E, Pone Paet, kolegos, kolegė Sirpa Pietikainen kurie yra EPP pranešę šio klausimu. Ir negalėjo šiandien atvykti, pa, pa, paskaityti jos žodžius. Taigi štai, kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo projekto rengimo dėl nekrautos ES politikos Arkties regionui bendradavimas su šelnius pranešėjais iš iš abiejų komitetų buvo geras, už tai esu jiems dėkingas. Aplinkosaugos iššūkiai Arktos regione turi būti svarbiausias Arktos regiono aspektas. Aplinkosauginiai pokyčiai Arktos regione vyksta greičiau negu bet kur kitur pasaulyje. Mm, džiaugiuosi galėdama pastebėti, kad daug pakeitimų siūlo skirti, stiprinti aplinkosauginę Arkties regiono apsaugą. Apsaugodami trapę apliką Arktyje tarptautiniai sustarimai, jų tinkamas gyvenimas yra vienas svarbiausių e, veiksmų. Čia ES turi išlaikyti savo aktyvų vaidmenį tarptautinėse formuose, pavyzdžiui, IMO, e, e kai kalbama apie sunkio kūro panaudojimą laivyboje Arkties regione. Reikia prisidėti prie tarptautinių sustarimų ir užtikrinti jų nuoseklumą. ES turi daugiau veikti dalyvaujant Arkties e, tarptautinėme poveikio vertinime. Reikia nepamiršti ir vietos gyventojų gyvenančių tame regione. Reikia, kad išliktų ekosistemos gyvybingos, todėl svarbu, kad ir vietos gyventojų nuomonė būtų atsižvelgiama, priimant visus sprendimus dėl Arktis regionų. Daug kolego reikalauja užtikrinti didesnius, stipresnius staugiklius vietos gyventojams. Ir mes tuos pasiūlymus įtraukėme į ne, kompromisinius pakeitimus. Tai tiek, labai ačiū. Labai ačiū, ponas Galer. Yes, uh, thank you very much. Uh. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų mm, darbą, kol kas, rengiant kompromisus pakeitimus. Užsienio politikos prasme norėčiau pasakyti, kad turime turėti galvoje, kad nereikia perkrauti šio dokumento, nes nors jis turi parengti, pademonstruoti mūsų abiejų komitetų bendrą poziciją, nepamirštant aplikosinių aspektų. Pavadinimas yra integruota ES politika Arkties regionui. Todėl aš noriu pasakyti, ką mes, aptarėm, ką mes turėsime aptarti užsienio reikalų komitete vėliau, yra tai, kad aš abejoju, kad kai turime integruotą e, politiką bet kokiam regionui ar šaliai, neturėtume e, nukreipti į vieno komiteto sritį per daug. Žemdirbystės komitetas galėjo kreiptis į mus, kad mes pareiktume bendrą pranešimą transporto taip, taip pat koks nors kitas ir aplinkos komitetas, tačiau nukreipti su vienu komitetu į integruotą požiūrį reiškia, kad mes per daug nukrypstame vieną kryptį. Aš norėčiau, kad būtų rengiami atskiri politikos dokumentai iš skirtingų komitetojų Per praėjusią kadenciją mes parengėme AFET komiteto pranešimą, atspindėdami visas politikos rytis vienodai. Na, aš apie tai norėjau pasakyti vien tik tai pro protokolui, nes kyla problema, kad kartais nukrypstam per daug į vieną komiteto sritį. Nepaisant to, kalbėdami apie Arktijos e, valstybės, nereikia kelti kažkokių reikalavimų E, ar lūkesčių formuluoti, tarsi tai būtų mūsų teritorija. Žvelgiant į Arkties vandeninę, apskritai ES neturi teritorijos, teritorijos. Yra Arkties tarybos narės ir tai yra gerai. Ir manau, kad mes mūsų politiką turime vykdyti per jas, per tikrasias Arkties tarybos narės, turime jas skatinti siekti tų aspektų gyvenimo, kurie čia paminėti ir turime uh, Arkties tarybos narėms siūlyti mūsų bendradarbiavimą, mūsų žinias. Turime būti kaip e, stebėtojai, toks mūsų statusas ir yra, tačiau turime apsiriboti būtent tokiu vaidmeniu, nes tiesiog, neprasme, mes nesame Arkties e, e, vandenyno nariai. Nors, aišku, mes, mūsų interesai dėl taikaus bendradavimo, taikaus regiono vystimosi yra pamatuoti ir pagristi dėl iš aplinko, aplinkai draugiško išteklių panaudojimo tame regione ir taip toliau. Kaip sakiau anksčiau, mes tikimės, kad mums pavyks šį regioną išlaikyti taikių regionų ir konfliktai su tokiamis šalimis kaip Rusija kitose regionuose neiškiltų paviršinčia, kad požiūris mūsų visų būtų toliau pagristas bendradarbiavimu. Ir pavyzdys, kurį patikė Norvegija, delimituodama savo sienas su Rusija Barenso jūroje ir bendradavo su Rusija siekiant viršinti aukštus standartų, aukštus standartus aplinkosaugos srityje, taip pat bendradarbiavama dėl žuvies išteklių yra pavyzdys. Tai rodo, kad mes taip pat galime dirbti su tokia aktyvia šalimi kaip Rusija, galime išlaikyti gerus santykius tam tikrose politikos rytise. Komisijos ir vyriausios galiotinės komunikatas buvo nepakankamas, kalbant apie integruotą ES politiką ir asociuotų šalių kurios yra Arkties šalis, kaip Islandija ir Norvegija. Taryba turėtų galvoti, kad reikia įkurti darbo grupę Arkties reikalams aptarti ir delegaciją e, Arkties bendravimui. Svarbesnis e, ES vaidmuo Arkties taryboje pademonstruotų jo aktyvesnį vaidmenį, o Rusijos prieštaravimai dėl ES stebėtojo statuso taryboje yra politiškai motivuotas ir nieko bendro su dalyvavimu neturi. Šiuo metu mes kaip e, vienkartiniai tokie stebėtojai galime ir toliau dirbti ir siūlyti savo žinias šioje srityje. Nuo 2011 metų parlamentas nuolat pabrėžia, kad reikia e, atsargiai išnaudoti stebėti šią sritį, e, susijusią su išteklių išnaudojimo ir gynybos klausimais. O e, Arkties taryba turėtų pasinaudoti savo taisyklėmis išnaudojant išteklių. Dėl antrojo kompromiso pranešimo projekte norėčiau, kad tos eilutės skliausteliuose neišliktų. Apie tai kalbėjome ir prieš šelnių pranešėjų posėdį. Ir turint galvoje esamą tarptautinę sistemą ir ekonominį išteklių panaudojimą, tai aš nematau būtinybės, e, būtinybės riboti žmonių veiklos, e, e, kalbant apie mokslinius tikslus. Trečias kompromisas šeš, dėl šeštosios dalies per daug reikalauja nepa, neįrodyta, kad yra kažkokių trūkimų. Nes mm, Arktės taryboje jau egzistuoja tokios nuostatos. Šeštas kompromisas taip pat yra labai svarbus labai galutiniam tekstui, man kaip AFET nariui. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponia Lyza Jakonsari. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams, Pajatui ir Sirpai, Pietikainen, už puikų bendradarbiavimą. Man visą laiką Svarbiausia tai, kad pripažintumėme ir pripažintumėme tą darbą, kurį atlieka Arkties šalių taryba. Taip pat turime tai atspindėti ir pranešimo tonu, pranešimo, kurį dabar rengiame. Ir uh, Tai atspindi ir tai, ką sakė ankstesni kalbėtojai. ES dažnai yra kaltinama arogantiškumu. To lyg yra didysis brolis tų šalių, kurios nepriklauso ES Arkties taryboje. Kanada, Norvegija, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Islandija yra to šalis. Ir mes negalime diktuoti ir nurodinėti nieko. Mes turime taryboje siekti bendradarbiavimo pagal šiaurietišką bendradarbiavimo metodą. Ir e, dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad šiame pranešime kalbame apie Šiaurės šalių partnerystę ir matmenį, bet tai nėra uh, su tuo susiję, nes šiaurės matmuo nėra gerai žinomas projektas ES, bet yra praktiškas, pragmatiškas projektas, kuriuo siekiama rezultatų, kur kalbama apie bendradarbiavimą tarp ES, Norvegijos, Rusijos, Islandijos, Kanados ir Junktinių Amerikos valstijų. Kanada ir JAV šioje dimencijoje yra stebėtojos. Taigi labai svarbu ir tai pripažinti. Daug, aišku, yra kalbama apie Rusiją. Kalbama apie tai, kad didėjant tarptautiniam spaudimui reikia išsaugoti ir kažkaip puoselėti bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos tose srityse, kur bendradarbiavimas pasiteisina. Taigi, ar tai strategijos minėjimas tekste yra labai svarbus, nes čia pirmiausia turimas omenyje geras bendradarbiavimas. Pranešimo stipriosios pusės jau buvo paminėtos, būtent, kad pranešime yra daugiau akcentuojama tai, kad reikia įtraukti vietos gyventojus, vietos <clears throat> bendruomenės ir suteikti joms daugiau galių Arkties regione. Turėtumėme siekti ambicingų tikslų ir siekti, kad tai būtų pirma tų vietos žmonių karta, į kurių poreikius ir interesus visuomet būtų atsižvelgiama, atsižvelgiama planuojant politikos kryptį labai svarbu, kad šalia ES finansavimo tos e, programos lėšos būt, turėtų būti įvertintos Europos komisijos, kur kas, iš, iš kur kas platesnės tarptautinės perspektyvos, kad uh, infrastruktūros projektai tikrai leistų pasiekti pažangos ir aplinkosaugos aspektas yra labai svarbus. Mes turime nepamiršti, kad e, ne Arktės regione gyvenčių žmonių e, dėl, dėl, ne dėl tų žmonių situacija aplinkosauginė yra pablogėjusi, ne, negalime dėl to jų bausti. Turime nepamiršti, kad aplinkos būklė ir klimato kaitos padarinių švelninimas kartu su ekonominė pažanga yra tos priemonės, kurios leistų pasiekti gerų rezultatų. Dėl to svarbu sustiprinti ir įgalinti tą darbą, kurį atlieka Arkties taryba ir įvertinti aplinkos auginį tų programų poveikį. Ir sutinku su Valery, kad e, neturėtumėm niekam nieko nurodinėti ar versti atlikinėti aplinkos auginį aplinkos sauginio poveikio vertinimą Arkties taryboje. Mes su Arkties taryba šios rytyje turime dirbti iš vien. Taigi, norėčiau pasidžiaugti, kad mano kolegos pritarė tam, kad būtų numatyta socialinė atsakomybė, įmonių socialinė atsakomybė Arktis regione. Tom turintumė tas, tas įmonės, kurios vykdo veiklą Arktis regione. Lygiai taip pat ateityje reikalinga infrastruktūra, apie kurią yra kalbama ir pranešime. Aš čia turiu omenyje ir tradicinę infrastruktūrą, ir taip pat naujus duomenų ryšius ir bevėlį ryšį, skaitmeninį ryšį, visi tie dalykai turi būti remiami ir tai yra tos rytis, kur reikia pasiekti pažangos. Arkties regione veikiančių įmonių socialinė atsakomybė yra labai svarbu ir Arktis regiono parlamentarai tą rekomendaciją pateikė praeitais metais. Aš džiaugiuosi, kad mes jiems irgi pritarėme ir pritarėme jų tokia iškeltą iniciatyvai ir jų atliekamam darbui valstybėse narėse. Ar tie šalių parlamentų nariai būtent e, imasi to darbo. Taigi, dėkoju. Dar du ar trys kompromisai nėra galutinai suderinti, bet tikiuosi, kad ir dėl jų pavyks mums susitarti. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Dorman. Ačiū. Kalbėsiu daniškai. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti abiems pranešėjams, kurie rengė šį tekstą. Kaip žinia, būtent Arkties regiono valstybės ir vietos valdžios institucijos yra kompetentingiausios institucijos šioje srityje. Tačiau kitose, tam tikrose srityse ES, aišku, gali skirti papildomų, papildomos pagalbos, pavyzdžiui, aplinkosaugos, klimato kaitos politikos srityse. ES yra didžiausias Arkties bendradarbiavimo finansuotojas pagal 6-7 straipsnį. 300 milijonų eurų yra numatyta 2020, iki 2020 metų, taigi tai papildomai dar 20 tūkstančių. Taigi ES čia turi suvaidinti svarbu vaidmenį ir aš norėčiau pakomentuoti santykius su Rusija. Tiesa, kad yra daroma, Rusija vis daugiau karinių priemonių telkia Arkties regione, bet vis tiek mums reikia bandyti išsaugoti gerus santykius su Rusija. Ir jeigu Arkties šalis ir ES nori išspręsti rūpimas problemas ir parengti tarptautinę konvenciją dėl Arkties regiono. Mes ir toliau kalbėsime su rusais ir turime toliau siekti bendradarbiavimo su Rusija Arkties regione per šiaurės matmenį ir vietos bendradarbiavimo komitetuose. Aš kalbėjausi su Rusija ne kartą ir Rusija suvokia, kiek svarbu yra bendradarbiauti Arkties regione ir jeigu ES tikisi gauti nuolatinio stebėtojo statusą Arkties šalių taryboje, būtų mums protinga išsaugoti sveikus santykius su Rusija. Aš žinau iš Danijos armijos, kuri uh, yra atsakinga už gelbėjimus jūroje, kad jie labai džiaugiasi bendradarbiavimu su Rusija šioje srityje ir tai yra labai svarbu, kalbant apie bet kokias pastangas Arkties regione, nes vyksta labai artimas bendradarbiavimas su Grenlandija ir taip pat parlamentarai iš Grenlandijos, Danijos e, parlamente dalyvauja jo darbe. Taigi norėčiau paprašyti, kad komisija galbūt daugiau papasakotų apie tai, koks jų manimų Rusijos vaidmuo yra Arkties regiono kontekste. Taip pat reikia nepamiršti ir to, kaip būtų galima numatyti geresnės galimybės vietos gyventojams, kad būtų vietos produkcijos parduotuvės steigiamos, kad Arktis regionas nebūtų traktuojamas kaip koks tai nacionalinis parkas. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu vietoj NB šešienės pranešėjos Kristel Šaldemoze ir jos vardu aš norėčiau pirmiausia padėkoti bendra autoriams pranešimo ir visiems kitiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą šioje srityje. Mes, socialdemokratai, džiaugiamės, kad yra susitarta dėl eilės gerų kompromisų. Esu įsitikinusi, kad su papildomomis pastangomis mes surasime kompromiso ir dėl kitų likusių neišspręstų klausimų. Taigi, socialdemokratų Envi kolegų vardu mes tikrai siekiame pusiausvyros tarp aukšto aplinkosaugos lygio ir kita vertus norėjome atsižvelgti į Arktis regiono žmonių ir vyriausybių poreikius. Na, ES turi prisidėti prie tvaraus vystimosi, žalio vystimosi Arktis regione, bet taipogi mes manome, kad labai svarbu, jog tai vyktų derinant tai su Arktis regiono šalių gyventojais. Ir tai ypač svarbu, kadangi mes norime kad vystimosi veiksmuose būtų atsižvelgiama į Arktis regiono vietos gyventojus ir kad būtų numatytos ekonominės plėtros galimybės. Mes manome, kad labai svarbu mums visuomet atsižvelgti į tai, kad Arktis regionas, kaip ir Antarkt, Antarktika, yra neapgyvendinta teritorija ir daug kas priklauso nuo, nuo nacionalinės jurisdikcijos ir teisės aktų ir Arktis regiono žmonės priima sprendimus dėl įvairių, turi priimti, dalyvauti priimant sprendimus dėl teisės aktų ir reglamentų. Kalbant apie aplinkos auginio poveikio vertinimą, čia ES turėtų daryti viską, kad padėtų Arktis regiono tarybai dirbti tuos darbus, tačiau mes negalime reikalauti, kad tokie poveikio vertinimai būtų privalomi Arktis regione ir dauguma kompromisų, kurių pasiekėme jų pagalba pavyko užtikrinti tą pusiausvyrą. Taigi, Kristel vardu noriu padėkoti visiems kolegoms ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo, ypač e, dėl tų klausimų, kurie dar nėra išspręsti. Ačiū. Now, miss... Dėkoju. Pone Jetenmakė. Thanks. Labai ačiū. Pirmiausiai keletas žodžių dėl geografinės padėties ir tarptautinio bendradarbiavimo. Manau, kad galime būti labai patenkinti, kad Arktis regione nėra labai didelių įtampų šiuo metu. Tai yra vienintelė, vienintelis regionas, kur bendradarbiavimas tęsiasi, kuomet Arkties tarybos susitikimai posėdžiai vyksta tarp bendarbiavimo tarybos narių. Galima pasidžiaugti, kad jie vyksta puikiai. Manau, kad turėtume siekti ir ateityje, kad ES ir kiti partneriai šiame regione glaudžiai bendradarbiautų, nes pasaulyje ir taip yra labai daug įtampos ir šiame kontekste turime dėti pastangas, kad ji nepadidėtų. Keletą žodžių dėl aplinkos sauginių dalykų ir poveikio įvertinimo arktyje. Manau, kad Tai yra labai svarbus aspektas ir klausimas vienas iš esminių šiame pranešime. Aš raginu visus pritarti šeštai pastraipai ir esu įsitikinęs, kad sustarsime dėl kompromisinių formuluočių ir komitetas pademonstruos brandumą, nes, kaip minėjau, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Norėčiau pareikšti tam tikrų išlygų dėl septintosios pastraipos, dėl e, sėkmingo poveikio aplinkai įvertinimo arktyje įgyvendinimo tam, kaip prielaidos atitinkamos prekiams iš šio regiono būti e, parduotoms ES rinkoje. Man kyla klausimų, ar e, toks reikalavimas atitinka mūsų e, bendrosios rinkos principus ir taisyklės, nes nemanau, kad toks reikalavimas yra tinkamas net ir šiam regionui. Jeigu pritarsime tokiam reikalavimui, tai tuomet e, stambėjai koncernai galės ir sugebės Arkties regione savo gaminius parduoti, o to tarpu smulkus vietos gamintojai, neturintis galimybių ir išteklių atlikti poveikia įvertinimą, nesugebės e, atitinkamai es rinkoje parduoti savo gaminių, o to neturėtume siekti. Aš noriu padėkoti visiems pranešėjams ir visiems, kurie su mumis kartu dirba. Tikiuosi, kad pasieksime visiems priimtino galutinio rezultato. Ačiū, panas Kartė. Labai ačiū, ponai pirmininkė. Noriu ponios Fatygos vardu, kuri yra šešėlinė pranešėja nuo EKR frakcijos e, ir negali dalyvauti savo e, šios dienos posėdėje e, pristatyti jos poziciją ir savo kai kurios komentarus. Pirmiausia, noriu padėkoti bendra pranešėms už tai, kad parengė tokį išsamų ir e, ne per daug technišką pranešimą, kuriame priepėmi aplinkosauginė ir politiniai klausimai. Taigi e, pranešimo nuostatos yra pakankamai subalansuotos. Ir tas pirmasis aspektas, vertinant ES ir valstybių narių požiūrių, reiškia didžiulį indėlį į mokslinio tyrimų stočių plėtrą, siekiant užtikrinti darbų testinumą šioje srityje. Būtų gerai, kad e, bendryje teiktų didesnę finansinę paramą šiems, šiems projektams. Antrajame pranešimo dalyje atkreipimas dėmesys į didėjančią regiono geopolitinę svarbą ir į tai, kad įvykiai Arkties regione sulaukia atgarsio kitose pasaulio dalyse. Šiame kontekste negerų signalų laikome tai, kad nepakankamai dėmesio skiriama e, potencialiai destabilizuojančiam Rusijos vaidmeniui, turint omenyje, kad e, e, Rusija vysto savo karinę infrastruktūrą šiame regione. Taip pat e, nesupantame, kodėl Varšuvos formatas neminimas aprašant Arktis tarybos vadovavimo struktūras EKR frakcija būtų dėkinga, jeigu ši nuostata būtų įtraukta į pranešimą, kadangi ji yra nusistovėjusi ir plačiai vartojama. Ačiū uždėmesi, dabar ponė Liuzink. Labai ačiū. Aš pirmiausiai taip pat noriu padėkoti pranešėjams už konstruktyvų teigiamą bendradarbiavimą. Mano frakcija šį pranešimą vertina teigiamai, didžiai dalimi galbūt dėl to, kad bendradarbiavimas su aplinkos komitetu iš tiesų buvo naudingas. Rengiant šį pranešimą teigiamai jį įtakojo, taip pat teigiamai vertiname ir tą aspektą kad e, <clears throat> tarptautinis e, mokslinis bendradarbiavimas, civiliniai tyrimai yra minimi, nepamirštant ir vietos tautų, kolegos apie tai jau minėjo. Kalbėdami prieš mane, ypatingai daug dėmesio skiriama pažeidžiamos Arktis regiono ekosistemos išsaugojimui. Tai yra labai svarbus aspektai ir elementai, kurie turės įtakos mūsų ateities užsienio politikai. Daugelį pakeitimų šie aspektai taip pat minimi. Prašymo projekte pabrėžiama, kad būtina e, susitarti e, visoms šalims, išlaikyti Arktis regioną kaip mūsų bendrą paveldą ir naudoti jį tik tai mokslinio tyrimų tikslais. GUE NGL mano, kad geriausias būdas apsaugoti Arktis regioną būtų pasirašyti tokį pat arba panašų susitarimą kaip ir dėl Antarktidos. Tai yra susitarimas, pavyzdinis susitarimas, kaip galima taikiai bendradarbiauti, vykdyti mokslinius tyrimus, nekonfliktuojant, nepažeidžiant valstybių interesų ir sienų. Taip pat pat mes <clears throat> džiaugiamės, kad daug dėmesio diskusijoje sulaukė taip pat ir Arkties regiono nenaudojimas kariniais tikslais, nedidinant įtampos, tačiau kai kurie skirtingų frakcijų tiekimi pakeitimai ir diskusijos šešėlinių pranešėjų susitikimuose <clears throat> buvo pažymėtos e, tam tikrų e, penelik didelio dėmesio e, Arktis regiono militarizavimui ženklų. <clears throat> tačiau militarizuoja šį regioną ne tik Rusija, tačiau tą patį metą valstybės JAV, Kanada, Norvegija. Norime priminti Arktis iššūkio iniciatyvą, kuri buvo įgyvendinta 2015 metais, kuomet buvo e, vykdomos e, aviacijos <clears throat> karo lėktuvų e, pratybos siekiant bendradarbiauti tarp karinių struktūrų, pavyzdžiui, Kanados, Norvegijos ir Rusijos. Ačiū, ponė Meisnet. Ačiū, aš ir toliau vokiškai kalbėsiu. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Dar tik tai trumpai noriu papildyti. Ponas Galeris minėjo, kad visų komiteto atstovai galėjo dalyvauti rengiant šį pranešimą. Iš tiesų ši tema rūpi daugeliu komitetų. Ir dar nebuvo minėta šiandien, kad <clears throat> Čia reikia nepamiršti ir mūsų jūrų politikos integruotos strategijos ir e, rengiant šią strategiją būtina atsižvelgti į visų bendrus interesus - aplinkosaugos, vietinių tautų ir į gynybos aspektus aš noriu tą taip pat pabrėžti, nes tas pasirinktas jau prieš dešimt metų ES požiūris iš tiesų per mažai pabrėžiamas. Šiandien mes turime kalbėti ir apie jūrų valdymą, tai galbūt nėra tiesiogiai susijęs su pranešimo turiniu, tačiau man susidaro įspūdis, kad e, <clears throat> jūros ir vandenynai būtent e, tos e, teritorijos tampa mums vis svarbesnis ir todėl mes jūrų politikai e, turėtume skirti taip pat ir savo diskusijose daugiau dėmesio, galbūt netgi pakeisdami <clears throat> žuvinkystės komiteto pavadinimą. Taigi, būtų gerai pasirinkti tokį platesnį požiūrį, neužkertant kelio kitiems komitetams teikti savo pasiūlymus ir dalyvauti diskusijose. Taigi tiek ekonominiai aspektai čia svarbus, tiek gynybos politikos aspektai, tačiau pirmiausiai turime nepamiršti, kad e, daugiausia dėmesio reikia skirti ekologiniams aplikosauginiams aspektams. Pone Valera dabar. Ačiū. Dar, jo vėl oksibor. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams. Manau, kad dirbame kartu labai gerai su abiem pranešėjais. Bendradarbiavimo dvasia taip pat buvo labai gera. Ponas Garer sakė, kad iš tikrųjų čia klausimas nesusijęs tiesiogiai su ES, nes ji neturi čia tiesioginio vaidmens, tam tikrų mastų taip, ir toks argumentas yra pagristas. Tačiau klausimas yra susijęs ne tik, vien tik tai su Arkties regionu, o su visų pasauliu. Tai yra didžiausias saugumo iššūkis, su kurio susidurėme šiais laikais, taip pat klimato kaitos poveikis, tai yra taip pat vienas didžiausių iššūkių ir jeigu kreipsime dėmesio į klimato kaitos poveikį, tai turėsime problemų ateityje, nes tai turės poveikį milijonams žmonėms tiek Bangladeše, Kirabati ar kitose mažose salose. Visas pasaulis e, nukentės Tai būtų keista, jeigu ES neturėtų strategijos ar vizijos šiuo aspektu. Yra valstybių narių, kurios priklauso Arktis regionui, todėl mums reikia mūsų strategijos, reikia išdėsti mūsų požiūrį į įvairius klausimus. Kas yra ciniška šiuo atveju? Kuo daugiau tirpsta ledynų, tuo daugiau galimybių atsiranda išnaudoti išteklius, naftą, dujas, tose sritise, kur tai padaryti anksčiau buvo neįmanoma. Tačiau kuo daugiau to išteklių panaudosime, kuo daugiau kūro sudeginsime, tuo daugiau turėsime problemų su klimato kaita e, ateityje. Tokias yra e, aspektas. Žvelgiant į skaičius, matome, kad žiemos viduryje Temperatūra yra 20 aukšt, laipsnių aukštesnė negu paprastai Arkties regione būdavo. Tai aišku, turi labai žalingą poveikį. Taip pat turime matyti skirtumą tarp Arkties vandens ir e, vandenų ir Arkties regiono. Tie, kurie esame iš valstybė esančių Arkties regione, galbūt ne visada aiškiai tai paaiškina kitiems žmonėms, bet didelė dalis e, Švedijos šiaurės pakliūna į Arktės regioną. Todėl problema yra, kad kai kalbame apie Arktės regiono apsaugą, tai mes tuo pat metu kalbame ir apie Švedijos dalį, kur žmonės gyvena normalų gyvena, ne tik e, senieji vietos gyventojai, kurie ten gyvena. Visi mes gyvename tame regione ir gyvename nural gyveną. gyvenimą, turime ir traukinius, kurie važiuoja ir taip toliau. Tačiau, kai kalbame apie apsaugą, tai labai svarbu saugoti vandenis, nes būtent ten dabar tripsta ledynai. Ir tai turėtų būti, kaip minėjo Danijos kolega, kolegija, reikia įsteigti rezervatus ar moratoriumą naftos gavybą ir panašiai. Aš taip pat manau, kad e, labai svarbi šios strategijos dalis yra tai, kad reikia šią strategiją sieti su klimato kaita ir naftos gamybos pasiekmėmis. Nes tai yra svarbu visam pasauliui kalbant apie virus aptariamus aspektus, daug kas kalbėjo apie šeštą dalį, kur kalbama apie aplinkos sauginio poveikio vertinimą. Tai aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių aspektų ir jis turi tapti privalomu reikalavimu. Mes nesakome, kad reikia daryti viską būtent taip, tačiau mes sakome, kad reikia valstybės narės, kurios dirba Arkties taryboje turėtų imtis veiksmų e, šią prasme. Ir dar vienas dalykas. Visas Arkties regionas nėra vienodai pažeidžiamas. Tai tiesa. Bet pietinėse Arkties regiono dalyse galbūt mūsų siekiai ir ketinimai nebus e, tokie ambicingi kaip e, šiauresnėse vietose ar Arkties e, vandenyne. Jau šiandien mes vykdome aplinkoskinio poveikio vertinimus susijusius bet kokiais projektais, kurie gali turėti poveikia aplinkai ir tai privalome daryti pagal esamas ES taisyklės. Taigi tai nieko naujo. Tačiau aš manau, kad šešta dalis yra labai, vis tiek labai svarbi dėl aplinkosauginio poveikio vertinimo, tai turėtų būti privalomi reikalavimai. Aš norėčiau eiti ir toliau asmeniškai, tačiau žinau, kad daugumos nebus e, to, to, tokiam pasiūlymui. Na, ačiū, kaip ten būtų pranešėjams ir reikia toliau dirbti, dernant mūsų pozicijas iki galo. Ačiū, toliau nenu, nėra norinčių kalbėti. Na, o komisija, išros veiksmų tarnyba, ponas Depier iš Mare generalinio direktorato taip pat norės pasakyti, prašom. Ačiū. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, labai ačiū už galimybę pasisakyti. Malonu e, turėti galimybę aptarti su jumis bendrą komunikatą, kurį mes pateikėme e, komisijos ir išorės veiksmų tarnybo vardu dėl integruotos Arkties regiono politikos. Matome, kad Arktis yra integruojantis regionas, nes komisijoje kartu su visais departamentais ir išorės veiksmų tarnyba gerai dirbame ir parlamento parlamento įvairių komitetų narius, e, tai stimuliuoja dirbti kartu. Ir tai labai gerai ir tai atitinka tai, ką Jūs pasakėte iš pat pradžių. Taigi sveikiname komiteto pranešimą, kuris remia bendrai komunikatą ir kitų komiteto e, nuomonės, kurios pabrėžia žvejybos, prekybos aspektus Arkties regione. Džiaugiamės pranešėjų parama išreikšta čia ir kitų narių iš vairių komitetų parama. Bendrasis komunikatas pagristas ankstesnėmis iniciatyvomis ir išdėsto integruotą politikos sistemą, sprendžiant e, e, problemas ir panaudojant Arktijos galimybėms. Tokia sistema yra reikalinga, tokie pagrindai reikalingi, nes ES ir Arktijos regionas yra artimai susiję. ES poveikis Arkčiai ir Arkties poveikis ES vis aiškesnis ir svarbesnis. Ir šiame kontekste norėčiau pakomentuoti ponos Jekonsarį komentarą ir patvirtinti mūsų ben, gerą bendradarbiavimą e, šiaurinės dimensijos forume. Arktis vis daugiau prisideda prie klimato kaitos, nes Arktis šyla dvigubai greičiau negu likęs pasaulis ir tai turi didelį poveikį Arkties aplinkai dėl ko kinta žuvų, e, gyvūnų populiacijos, kyla spaudimas ekosistemoms. Tačiau taip pat tai turi ir pasaulinį poveikį, nes keičiasi oro modeliai, kyla jūrų ligmuo. E, taigi Arktis prisideda prie klimato kaitos ir per didesnį CO2 e, išlaisvinimą tirpstant amžinajam išalui. Ir tokia prasme, troninis bendradarbiavimas, ypač mokslinio tyrimų srityje, yra labai svarbus. Iššūkiai, tokio masto iššūkiai e, yra per dideli, kad viena valstybė galėtų su jais susidoroti. Troninis bendradarbiavimas yra labai svarbu ir to labai svarbu geriau suprasti visus procesus ir jų potencialų poveikį. Todėl e, labai svarbu ir toliau vykdyti mokslinius tyrimus, bendradauti šioje srityje ir tai bendrame komunikate yra. Yra pabrėžime ne vieną kartą. Ir čia taip pat ne, ne, buvo išsakyti komentarų, remiant šiais, išsakant paramą šiais, šiais ryčiai. Mes norime, kad žmonės gyvenantis Arktis regioną galėtų pasinaudoti e, tvarių vystimusi. Ten gyvena, kaip jūs sakėte, 4 milijonai žmonių. ES remia e, investicijas į tvarų augimą Arktyje, prioritizuojant žaliai ir mėlynai augimą. Čia yra daug potencialų naujovėms, išmaniam augimui. Ir ES gali regiono žmonėms padėti panaudoti savo iš, potencialą išmintingai. Ir esu įstikinęs, kad ponas, nu, patikinti poną Damoną šiame kontekste, kad mūsų iniciatyvos e, yra skirtos išnaudoti e, šį potencialą iki galo. Pranešimo projektas pabrėžia kad tvarus vystimasis yra įmanomas, jeigu potencialus projektų ar veiklos arktėje poveikis bus įvertintas, ypač kalbant apie trapę regiono aplinką. Norime pabrėžti, kad įvairios priemonės jau egzistuoja ES lygmenių ir tarptautinių lygmenių ir kad tos priemonės leidžia įvertinti aplinkosauginį poveikį. Šios priemonės yra taikytinos ir Arkties regione. Taigi Jeigu šios priemonės bus išnaudojamos iki galo, tai mes turėsime priemonės, siekiant, padedančias užtikrinti, kad e, regione vykdoma veikla gerbtų aplinkos reikalavimus ir būtų tvarios. Pažanga, kuri jau pasiekta, įgyvendintant bendrą komunikatą, yra taip pat paminėtinas. Manau, kad šiandien yra puikia proga informuoti jūs apie šią pažangą. Pavyzdžiui, numatoma įsteigti Arkties e, šalių forumą, įtraukiant ES institucijas, vietos gyventojus, vyriausybės, vietos valdžią, nustatant svarbiausius investicijus prioritetus ES fondų ateičiai. Šis forumas įsteigtas ir jau tris kartus buvo susirinkęs. E, Kita kartą jis e, susirinks Arkties sienų E, konferenciją Tromso mieste sausio pabaigoje. Ir šioje konferencijoje dalyvaus ir mūsų komisijos narys Vela. O toliau e, forumas posėdžiaus e, birželio mėnesį aukšto lygio renginio metu dėl arkties politikos Suomijoje ir ten dalyvaus vyriausiai galiotinė Mogarinė, taip pat ir komisijos narys atsakingas už jūrų ir aplinkos klausimus vėlę. Taip pat mes ir toliau palaikome ryšius, palaikysime ryšius su Arkties tautomis ir vietos gyventojais. Mes rengsime dialogo susitikimus e, birželio mėnesio renginio kontekste. Toliau apie e, okeanų valdymą ir žvinkystę Arktyje. Šis bendras komunikatas e, puikiai dera su bendru komunikatu dėl okeanų valdymų patvirtint E, praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Iššūkiai kylantis vandeninams nepripažįsta nacionalinių sienių, kas buvo minėta pasisakymuose čia. Mes matome tris e, prioritetinės veiksmų sritis. Pirmiausia, gerinti, gerinti okeanų valdymo sistemą, panaikinant spragas ir gerinant koordinavimą ir bendradavimą tarp e, tarptautinių ir regioninių organizacijų. Antra, mažinti žmonių keliamą spaudimą okeanams ir kuriant sąlygas tvariai mėlynai ekonomikai. Ir trečia, stiprinti mokslinius tyrimus okeanuose ir duomenų rinkimą. Kaip sakiau, mums reikia panaikinti spragas ir šiame kontekste, prisėdamas prie to pasisakymo, kuris, kurį pateikė panas Galeris, Šiuo metu mes esame e, darybų dėl tarptautinio susitarimo, kad būtų užkirsta kelias nereguliuojamai žvejybai Arkties vandeninė pabaigoje. Jeigu susitarimas bus privalomas, kaip aš tikiuosi, dings labai svarbi spraga tarptautinėje okeanų valdysenos sistemoje. Mes čia dalyvavome taip pat, kaip ir kitose vandenynuose. Ir remiame jungtinių tautų konferencija dėl jūrų teisės konvencijos ir žuvinkystės išteklių. Ir čia reikia okeanų valdyseną sustiprinti. Taigi, bendro komunikato svarba yra jo gyvendinimas. Visa sėkmė nuo to priklausys. Komisija pasirengusi dirbti toliau, bendradaudama su išorės veiksmų tarnyba e, ir kitomis e, šalimis. Aš nežinau, kad išorės veiksmų tarnyba nori tarti kelią žodžio. Ačiū Jums už Jūsų paramą ir bendradavimą. Ačiū. Yes, Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti komitetams už labai konstruktyves diskusijas, kurios šiandien įvyko, už paramą bendram komunikatui. Žinome, kad yra saugumo iššūkių šiame regione kurie atsispindi ir bendroje strategijoje dėl ES užsienio ir saugumo politikos. Bet man atrodo, kad visi sutarėme, kad reikia Arkties regioną laikyti mažos įtampos zona. Ir čia kalba eina apie selektyvų bendradarbiavimą su Rusija. Ir turime tam įvairių formatų ir formų. Uh, Arkties taryba buvo minėta. Norėčiau padėkoti už jūsų paramą siekiant stebėtojo statuso ES šioje taryboje. Taip pat mes turime ir kitų formatų, šiaurės e, dimensijos politikos pagrindas buvo minėtas taip pat e, Barenso ir Arkties šalių taryba. Ir visose tuose formatuose darbas tęsiasi, aišku, yra tam tikrų apribojimų susijusių su ribojančiomis priemonėmis, kurios taikomos Rusijos atžvilgių, tačiau mes ir toliau dirbame regioninių lygmenių. Ir čia norėčiau paminėti tarp valstybinį bendradarbiavimą ir atitinkamas programas, kurios veikia ir leidžia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą Arkties regione. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti už labai įdomias diskusijas, kurios šiandien įvyko. Ačiū. Dėkoju komisijos atstovui. Na, o dabar diskusijoms apibendrinti kviečiu pranešėjus. Ačiū. Dėkoju už šiandienos pasisakymus. Man atrodo, kad Dar kartą dėkoju už e, šiandienės pastabas. Ir už labai veiksmingą atvirą bendradarbiavimą, kuris vyko pastaraisiais mėnesiais. Tikiuosi, per atinančias dienas mums pavyks užbaigti darbą dėl trijų likusių kompromisų. Ir tada galėsime užsitikrinti plačią paramą ir pasiekti konsensuso. Ir jis tikiuosi atsispindės, kai bus balsuojama komitetuose ir vėliau plenarnėme posėdėje. Taigi dar kartą dėkoju bendra pranešėjo, pranešėjos komandai, šešėliniams pranešėjams, jų komandoms, Europos komisijos atstovams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimo projektą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Varija dabar pasisakys Endi komiteto vardu. Ačiū. Noriu tiesiog Sirpos vardu, kuri, kaip sakiau, negalėjo dalyvauti diskusijose, padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Ir tikiuosi, kad tuo darbas nesibaigs ir tikrai galite pasikliauti EPP ir jums toliau atliekant šį darbą. Dėkoju. Kągi, priminsiu darbų grafiką. Balsuosime bendrai komitetuose sausio 31 dieną. Vasario antroje sesijoje galbūt jau irgi bus balsuojama plenarnėme posėdėje. Kitų klausimų nėra galime baigti posėdį. Norėčiau priminti, kad kitas posėdis, NV komiteto posėdis, įvyks e, sausio 23 dieną po pietų, 24 dieną iš ryto ir po pietų. Ačiū ir e, skanių pietų.